pareiškimai, tai yra e, Turkijos pažangos ataskaita, 2013 metų ataskaita. Pirmiausia, norėčiau paprašyti ministro Kurkulo tarti įžanginį žodį. Dėkoju. Gerbiami parlamentarai. Pirminkančios valstybės vardu aš norėčiau padėkoti tarybai ir ypač poniai Umen Reuten už atliktą darbą. Rezoliucijoje yra akcentuojami keli svarbus dalykai, nerima keliantis dalykai. Ir e, aptarėme Turkijos ir ES santykius labai svarbių momentų. Taryba dar kartą akcentuoja, kad labai daug reikšmės skiria ES ir Turkijos santykiams. Turkija ES yra šalis kandidatė ir svarbi partnerė, turinti labai dinamišką ekonomiką. Taigi šios aktyvios stojimo dėrybos grindžiamos pasitikėjimu ir įprasnėmis sąlygomis šiems santykiams su Turkija atvers galimybės pasiekti aukštesnį lyg, lygmenį. Dėl to sveikiname regionės politikos ir regioninio, regioninio koordinavimo skyriaus dėrybas, jos prasidėjo praeitais metais. Kalbant apie teisinės valstybės principus, pagrindinės teisės ir laisvės, šie dalykai yra ypatingai svarbus Turkijos kontekste. Taryba ketina padėti Turkijai toliau gyvendinti šias reformas ir pasirūpinti, kad tam tikros saugumo garantijos būtų numatytos siekiant pusiausvyros tam, tar, kad teisinės valstybės principai, teisingumas e, nekenktų lygybės teisių principams, ypač kalbant apie teisės tų, kurie priklauso mažumoms. Šių e, reformų įgyvendinimas, remiantis europiniais kriterijais, yra esminis klausimas šiuo atveju. Taryba pozityviai pažymi, kad aktyvėja pilietinė visuomenė Turkijoje ir ją reikia paremti. Tai yra labai svarbus faktas ir veiksnys. Taip pat sveikiname ir kitus svarbius pozityvius poslinkius. Ir čia galėčiau paminėti ir ombudsmeno tarnybos įsteigimą ir funkcionavimą nacionalinės žmogaus teisų tarnybos įkūrimą ir taip pat atitinkamas priemonės, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti moterų teisės lyčių lygybę. Tačiau reikalinga imtis daugiau pastangų, ypač kalbant apie pagrindinių teisų ir laisvių pagarbą. Turkijoje tiek kalbant apie įstatymus, tiek jų praktinį pritaikymą. Ir čia aš norėčiau uh, paminėti žodžio laisvę, sambūrio laisvę, religinę, religijos laisvę ir taip pat laisvę naudoti savo turtu. Didėjantis policijos smurtas demonstrantų atžvilgių turėtų būti tinkamai išanalizuotas ir sukontroliuotas, negalima riboti žiniasklaidos laisvės ir vykdomi persekiojami ir akademikai, ir žurnalistai, ir žmogaus teisų gynėjai. Dažnai neproporcingai yra uždarinėjami tinklapiai ir taip pat yra plačiai įgyvendinami kovos su terorizmu ir nusikaltimais įstatymai. Visi tie klausimai, visi, visos tos problemos kelia nerimą. Ir aš norėčiau pabrėžti, kad ES Nerima kelia gausybė klausimų, kuriuos mes iškėlėme ponui Erdoganui, premjerui, kuomet jis susitiko su ponu Van Rompojumi ir Barosu savo apsilankimo sausio 20 dieną Briuselėje metu. Ponas Van Rompojus paminėjo ir pastarosius įvykius Turkijoje ir aiškin, nuosekliai, premjerui Erdoganui išsakė ES susirūpinimą dėl valdžios atskirimo, taip pat teismų bešališkumo ir dėl to, kad reikalinga, jog policija ir teismai būtų veiksmingi. Taigi mes norime pabrėžti, kad Turkija kaip šalis kandidatė bando laikytis politinių kriterijų, dėl to labai svarbu nuo tų principų nenusigręžti, kad teismai galėtų veikti bešališkai, neteikiant niekam pirmenybės, skaidriai ir nepriklausomai. Mes raginame turkėmtis pastangų, kad visapusiškai būtų tenkinami Kopenhagos kriterijai, šių kriterijų įgyvendinimas, o tai yra absoliuti būtina iš ankstinė sąlyga stojimui kad tai bus naudinga ir pačiai Turkijai. Ir tai patenkins ir šios šalies piliečių lūkesčius. Dabar norėčiau trumpai paminėti tai, kas vyksta santykiuose tarp Turkijos ir ES kitose srityse. Pirmiausia, mes sveikiname redmisijos sutarties pasirašymą praeitais metais ir tikimės, kad ji bus visapusiškai gyvendinta visose valstybėse narėse ir Turkijoje. Vi, vizų diskusijose, taip pat e, pažanga vizų diskusijose priklausys nuo to, kokiu rezultatu pasieks Turkija šioje srityje ir taip pat tikimės, kad e, teisingai ir tinkamai bus įgyvendintos visos iš anksnės sąlygos, kurios yra darbo, gair, e, darbo gairių dalis. Turint omenyje, kad Turkija yra viena pagrindinių tranzitinių valstybių, per kurias nelegalus imigrantai keliauja Europos Sąjungą, dvi šalių susitarimų tinkamas įgyvendinimas dėl readmisijos ir visų kitų susijusių nuostatų yra prioritetinis klausimas šioje srityje. Įstatymas dėl užsieniečių ir tarptautinės apsaugos yra svarbus žingsnis į priekį imigracijos ir prieglopšio politikos srityje. Gerbimi parlamentarai, remiantis dėrybų įgaliojimais ir ankstesnėmis Europos tarybos išvadomis, Turkija privalo uh, vienareikšmiškai siekti gerų kaimininių santykių su kaiminėmis šalimis ir laikytis įsipareigojimų pagal jungtinių tautų teisę. Turkija negali kelti grėsmės jokiai valstybei ar sukurti nereikalingos įtampos, galėtų, įtampos, kuri galėtų pakengti kaiminiams santykiams. Mes privalome užtikrinti valstybių narių suverenės teisės ir į tai eina ir dvišaliai susitarimai bei energijos šaltinių kitų išteklių naudojimas. Taip pat čia reiktų paminėti ir tarptautinės jūrų teisės susitarimą. Taryba pabrėžė, jog reikalinga užtikrinti valstybių narių suverenes teisės į savo teritorinius vandenis ir apgalestaujame dėl to, kad nepaisant to, kad buvo pasirašytas šis susitarimas, nėra įgyvendinamas papildomas protokolas prie stojimo sutarties ir nevienodai yra traktuojamos visos valstybės narės. Jeigu tas bus padaryta, tuomet dėrybų procesas suaktyvės. Pozit, yra ir pozityvesnių dalykų. Mes džiaugiamės, kad buvo pradėtos dėrybos ir pokalbiai dėl siekiant gyvybingo ir taikaus sprendimo Kipre pagal atsižvelgiant jungtinių tautų kontekstą ir saugumo tarybos rezoliuciją bei remiantis tais principais, kurie galioja Europos Sąjungoje, mes Tikimės, kad Turkija parems aktyviai šias dėrybas ir įsipareigos siekiant visiško, visapusiško konflikto išsprendimo. Dėkoju. Ačiū. Dabar žodis komisijos nariui ponui Fiulė. Pirmininkė, gerbėmėjai nariai, ministrė, pirmininkaujančios valstybės atstovė, man labai malonu matyti jūs čia. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Umen Reuten už labai kokybiškai parengtą pranešimą ir už jos nenutrūkstamą indėlį į ES ir Turkijos santykius. Ji, yra, ji buvo šio parlamento pranešėja pastrosius septynerius metus. Man labai malonu su jie dirbti. ES ir Turkijos santykiai yra grindžiami tam tikrais strateginiais pagrindais. E, stojimo procesas, žinoma, yra pagrindinis, tačiau ir kiti procesai įgyja vis didesnės svarbos. O ypač mūsų dialogas ir bendradarbiavimas užsienio politikos rytyje, mūsų priekybos ryšiai, mūsų bendradarbiavimas mobilumo ir migracijos rytyje ir mūsų dialogas energetikos klausimais. E, būtent šie visi aspektai ir daro Turkiją tokia ypatinga e, šalimi Europos Sąjungai. Mm, pastaros, tačiau pastaraisiais metais nors ir buvo teigiamų poslinkių, tačiau buvo ir priežasčių rimtai susi, sunerimti. Teigiamas e, dalykas yra tas, kad mes e, pradėjome, atidarėme dėrybinį skyrių dėl regioninės politikos, tai yra pirmasis skyrius atidarytas per daugiau kaip trejus metus. Taip pat pasirašėme readmisijos sustarimą ir pradėjome dialogą dėl vizų li režimų liberalizavimo. Mes taip pat įvertinome, pradėjome mm, Muitų sąjungos vertinimą, siekėme išsiaiškinti jos stipriuosius ir silpnuosius elementus. Ir kiek suprantu, Pasaulio bankas yra parengęs ataskaitą, kurią ketina pateikti Inta komitetui, parlamento Inta komitetui kovo 20 dieną. ES ir Turkija ir toliau plėtoja intensyvų dialogą dėl užsienio politikos. Ir Turkija taip pat e, atliko svarbu vaidmenį atnaujinant dėrybas dėl Kipro, mm, tačiau, kaip jau sakiau, buvo ir priežasčių rimtai sunerimti. Jos visų pirma susijusios su vyriausybės reakcija į pastaruoju metu pasirodžiusius kaltinimus dėl korupcijos ir ypač E, tai susijęs su teisės aktais, kurie buvo patvirtinti ir kurie daro poveikį teismų sistemos veikimui ir saviraškos laisvai. Aš išreiškiau savo susirūpinimą viešai ir taip pat tiesiogiai e, savo partneriams Turkijoje, įskaitant užsienio reikalų ministrą Davutoglų ir ES reikalų ministrą Kavusoglų mes e, ir toliau teiksime išsames ataskaitas apie visus šios įvykius ir tai atspindėsime būsimoje pažangos ataskaitoje spalio mėnesį. Aš ketinu ir toliau m, mm, ryštingai, kantriai ir atvirai dirbti su Turkija įstatymų viršenybės klausimais ir pagrindinių laisvių klausimais, tačiau mes turime pakeisti savo bendradarbiavimo būdą, kad įvairių politikos sričių reformos ir plėtojimas vyktų tinkama linkme. Mes, pavyzdžiui, turime glaudžiau bendradarbiauti dar prieš e, numatant ir rengiant teisės aktus. Komisija kreipsis į partnerius Turkijoje, e, per artimiausias kelias savaitės ir sieks įsitikinti, kad mes vienodai suprantame mūsų bendradarbiavimo principus. Tai yra vienintelis būdas ES ir toliau būti Turkijos reformų garantų ir remti šią šalį, kurioje remti tos šalies gyventojus, kurie um, siekia didesnės laisvės ir demokratijos. Taip pat um, paraginsiu tarybą galų gale parengti kelrodį planą arba tam tikrus standartus, e, kad dėl stojimo dėrybų 23 skyriaus. Pati Turkija to yra paprašiusi ir manau, kad e, turime patikėti jos pažadu ir pradėti plėtoti konstruktyvų dialogą, kad pasiektume rezultatų šiais svarbiais klausimais. Dėkoju komisijos nariui Fiulė, dabar PP e vardu ponė Umen Reuten. Pirmininkė, ačiū. Esu labai dėkinga už visus mano adresu išsakytus komplimentus, tačiau šį pranešimą rengiau ne viena, dirbau su kolegomis ir Aš visada stengiuosi, kad parlamento rengiamo, rengiami pranešimai dėl šalių pažangos e, suteiktų galimybę atvirai diskutuoti. To siekiau ir pirmininkė tikiuosi, kad mums pavyko būtent tai parengti naujausią pranešimą. Žinoma, labai svarbu ES plėtoti gerus santykius su Turkija. Tai svarbu visų pirma todėl, kad Turkija mums yra strateginė partnerė. Strateginė partnerė tame regione, kuriame yra tiek daug neramumų. 2005 metais e, Turkija įsipareigojo įgyvendinti reformas. Tas reformas jį turėjo įgyvendinti ne mums, bet savo piliečių labui. Pastaraisiais metais tos reformos vyko, tačiau, kaip ir komisijos narys ir kaip ir ministras, aš esu sunerimusi. Visų pirma, e, nerimas sukėlė protestai Oso parke, taip pat e, mūsų sukrėtė ir penkiolikmečio mirtis. E, jis žuvo dėl ašarinių dujų etakos, taigi leiškėme užuojautą jo šeimai. Yra ir kitų nerima keliančių įvykių, kurie įvyko po mm, gruodžio 17 dienos. Mūsų diskusijų pagrindas yra pačios Turkijos prisimtas įsipareigojimas įtvirtinti įstatymų viršenybę. To siekiant turi būti sukurta nepriklausoma nešališka teismų sistema mes negalime leisti, kad toje šalyje ir toliau nebūtų atskirtos negaliotų valdžių atskirimo principas. Taigi reikia e, nepriklausomos teismų sistemos, reikia užtikrinti saviraiškos laisvę. Tokie dalykai dabar yra svarbiausi. Siekiant e, įtvirtinti šiuos e, svarbius dalykus ir turiu pasakyti, kad iki gruodžio mėnesio manėme, kad yra vykdomos reformos skirtos teismų sistemos nešališkumui, nepriklausomumui užtikrinti, tačiau dabar esame sunerime ir manau, kad reikia rimto ir konstruktyvaus dialogo su Turkija šią temą. Reikia galvoti ne tik apie jau priimtus teisės aktus, bet ir žvelgti į ateitį. Mes, europiečiai, e, giname tokias vertybės ir principus, kurie bus naudingi ir Turkijos piliečiams. Dėkoju poniai Omenraitin, dabar socialistų frakcijos vardu ponas Obiols. Yo quiero expresar en primer lugar como. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš, pirmia, aš pirmiausia, kaip šešėlinis pranešėjas, e, dėl šio pranešimo išreikšti savo džiaugsmą dėl to proceso, į kurį atsižvelgdami mes parengėme šitą e, pranešimą. Aš manau, kad iš tikrųjų subalansuotas pranešimas labai e, priartintis mus prie tikslo ir kuriame atsispindi mūsų norai dėl Turkijos ateities. Ir taip pat mes išaiškime savo nuomonę jame dėl tų įvykių, kurie dabar vyksta Turkijoje. Tačiau dėja aš negaliu to paties pasitenkinimo išreikšti, kai kalbu apie situaciją pačioje šalyje. Praėjusiais metais, apie kurios kalbama pranešime, iš esmės nevertintinas teigiamai, nepaisant demokratijai demokratinių manifestų, kuriuos e, išreiškė pilietinė visuomenė, jie e, nukentėjo nuo valdžios represijų. E, ir jaunuolis Berkin, jisai po susidūrimų su policijos pajėgomis atsidūręs e, komos būklėje e, neseniai mirė. Aš tikiuosi, kad tokie įvykiai nebepasikartos šioje šalyje. Ir vyriausybė dabar atsidūrė sudėtingoje situacijoje, e, vyko įvairius skandalai, ministrai turi atsistatydinti, žurnalistai ir žiniasklaidos atstovai turi dabar susunkę situaciją, pranešdami apie paneždami naujausią informaciją. Aš manau, kad e, tokiu atveju šalyje turi įvykti esminės reformos, tai būtent e, savivaldos arba prezidento rinkimai parodys, kur link eina šalis. Tačiau šiuo atveju yra labai sunku prognozuoti šios šalies ateitį. Todėl aš manau, kad iš tiesų mes turėtume imtis prevencijos ir savo vertybės bei principus iškelti į pirmą planą, bet atrapiaujant su Turkija. Išreikšti, žinoma, ir savo gerą valią, bet neapsi... pateikti ir kritinės pastabas. Tai yra. E, ačiū visiems, kurie kalbėjo numatytą laiką, dabar Aldės vardu panas Lamsdorfas. Ačiū ponė pirmininkė. Turkija iš tiesų yra labai svarbi kaiminė, e, labai didelė labai išdidi šalis, daug turkų gyvena ir mūsų Europos Sąjungoje. Ir šiuose diskusijose dėl stojimo mums, liberalams, religija netliko jokio svarbesnio vaidmens. Ir e, aš dėkingas e, ponė Omen Reutin, kad ji šio klausimo neiškėlė į pirmą planą, būtent, kad apsiribuoja tik tai politinės klausimas. Taigi, apie ką mes dabar kalbame. Pirmiausia, apie laisvę. O laisvėje dabar kyla didžiausias pavojus Turkijoje. Spaudos laisvėje. Dabar Turkijoje sėdi kalėjimuose daugiau žurnalistų negu Kinijoje ir Irane. Ministras pirmininkas žada netgi e, apriboti galimybę naudotis internetu, Twitterį, Facebooką. Galima. Jisai grasina uždaryti. E, YouTube, pavyzdžiui, jau buvo uždaryti, taigi precedentas yra. Taigi mes matome, kad e, Turkijoje yra įgyvendinama tarsi šariato teisė. Matome, kad žmonės kasdienėme gyvenime e, susiduria su vis didesnėmis problemomis ir apribojimais. Neaišku, net iš esmės, kokia dabar teisės sistema, kokia teisė viršenybė egzistuoja Turkijoje. Ir mes matome, kad po šimto e, metų praktiškai pirmą kartą teisės sistema Turkijoje atkreipia dėmesį į didžiulę korupciją vyriausybės ir valdžios lygmenių. Bet bet kokiu atveju mes turime bendradarbiauti su Turkija, tai yra svarbi kaiminė, didelė šalis, išdidė šalis. Mes turime vidaus užsienio politikos srityse dirbti e, kartu. Lab, nuostabu iš tiesų, ką atliko Turkija priglopdama pabėgėlius iš Sirkijos. Iš esmės, Tie santykiai tarp Turkijos ir ES dabar paradoksalu, bet, bet prastėja būtent dėl tų dėrybų, dėl stojimo. Aš manau, kad mes turime sustabdyti kol kas šias dėrybas ir pasakyti, kad vis dėlto reikia gerbti atinkamas vertybės Turkijoje. Ačiū, kolega e, Lamsarfai. E, ponas Dartmaras norėtų užduoti Jums klausimą. Ačiū, kad sutikote atsakyti klausimą. Pone Lamsdorfai, jūs minėjote žodį laisvės savo kalboje. Jeigu Turkija gaus judėjimo laisvę, jūsų paskaičiavimais, kiek Turkijos piliečių emigruos iš Turkijos ir atvyks į Šiaurės Europą, ypač Vokietiją ir Junktinę karalystę. Ir kad padėčiau jums atsakyti į klausimą. Norėčiau pasakyti, kad yra įvertinta, jog Turkijos gyventojai 2025 metais sieks 90 milijonų skaičių. Ja, dank, Herr ich hab... Ačiū, kolega. Aš turiu Jums prast, prastas, prastą žinią. Iš tikrųjų, aš savo krištolinį rutulį palikau namie. Ir aš negaliu pasakyti, kiek turkų 2025 metais bus pasiryžę keliauti į Šiaurės Europą. O kągi mes galime nuveikti? Labai praktiškai. Iš esmės, kelionės sąlygas pagerinti studentams, mokslininkams, verslininkams, kad jie išvengtų tos žeminančios vizų procedūros, su kuriomis susituria keliaudami į Europos Sąjungoje. Tik taip mes paskatinsime pilietinę visuomenę tai taryboje. Iš esmės, dabar aš kalbu apie tas dėrybas, kurios turėtų būti sustabdytos, bet aš kalbu kaip bausmę vyriausybei, o ne kaip piliečiams. Ačiū. Pane Keller. Ačiū pastarėjai. Įvykiai ir korupcijos skandalai dar kartą aiškiai parodė, kad labai svarbu, jog stojimo procesas būtų patikimas. Nes jeigu valstybės narės iškart atmes Turkijos stojimą, nepriklausomai nuo bet kokių priežasčių, tuomet mūsų svertai bus didesni jeigu mes nebūtumėme pradėję dėrybų, atsižvelgdami vien tik tai ekonomiką, laisvės, teisės ir teisingumą, nekiltų dabar e, tokios problemos susijusios su teisingumo nepriklausomumu. Ir mes tikrai negalime grasinti sustabdyti stojimo dėrybas. Bet norint aiškiai ir griežtai pasakyti dėl žmogaus teisų. Mes eksportuojame savo žmogaus teisų problemas į Turkiją, ką darome dabar per readmisijos susitarimą. Visi žinome, kad migrantų teisų nebus laikomasi Turkijoje, dėl to readmisijos sutartis nėra reikalinga, nors susitarėme, kad vizų liberalizavimo klausimas yra labai svarbus. Ir taip tiesa, demokratinių reformų buvo įvykdyta pastaraisiais metais, tačiau jas aptemdė atitinkamos deklaracijos dėl interneto laisvės ir smurtas prieš protestuotojus Gezi parke. Ir aš taip pat norėčiau visiems priminti 15-metį vaikiną, kuris mirė dėl to, kad nukentėjo nuo ašarinių dujų. Kulkų. Taip pat apgailestauju, kad buvo liaudės demokratijos partija užsipulta ir parlamento rinkimai, kažin ar bus taikus ir nebus ten jokių išpolių. Pažanga taip pat yra aptemdoma korupcijos skandalų ir tokių poslinkių, kuriuos galėčiau įvardinti kaip grėsmę nepriklausomai, nepriklausomai teisingumo sistemai. Bet vėlgi, ES vaidmuo galėtų būti kur kas stipresnis, jeigu būtų aiškių įsipareigojimų siekti pozityvių narystės perspektyvų rezultatų. Mūsų svertai būtų kur kas didesni, jeigu aiškiai pasakytumėme, jog taip mes primsime Turkiją į savo tarpą, jeigu Turkija įgyvendins uh, Kopenhagos kriterijus. Tai yra vienintelis dalykas, kuris yra svarbus ir valstybės narės turėtų aiškiai galiausiai tai įvardinti. Dėkoju. Grazie per il gruppo. E Dėkoju. ECR frakcijos vardu, ponas Van Orden, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Savivaldybių rinkimai įvyks mėnesio pabaigoje, prezidento rinkimai numatyti vėliau šiais metais ir turint omenyje krizę, kuris jaučia visame regione. Aišku, tai yra labai reikšmingi metai Turkijai ir taip pat Turkijos santykiams su Europos Sąjunga. Turime paklausti, kokių signalų norime nusiųsti. Norėčiau pirmiausia pasakyti, kad daugelis mūsų nori, kad iš esmės pasikeistų Europos Sąjunga pati. Norime atsisakyti politinės integracijos obsesijos. Mūsų piliečiai daugiau nori ekonominio augimo ir padidėjusio tarptautinio konkurencingumo, piliečiams neramu dėl laisvo judėjimo kaip nekvalifikuotos teisės ir šiais pavojingais nestabiliais laikais piliečiai pirmenybę teikia NATO garantijoms, o ne teatriškai ES gynybos politikai. Būtent šiame kontekste turėtumėme vertinti santykius su Turkija. Ir mes esame labai suinteresuoti tuo, tuo, kad galėtumėme pasirūpinti, jog Turkija ir toliau išliktų stabilę, klestinčią laisv, laisvą ekonomiką, pasaulietišką valstybę, aiškiai orientuotą į vakarus ir NATO. Turkijai bus kur kas lengviau, jeigu ES daugiausiai dėmesio skirs tik tai laisvai rinkai. Jeigu lais, laisvo judėjimo klausimas nebus tinkamai išspręstas, e, numatant ilgalaikį perinamai laikotarpį, tai nieko nepasieksime. Ir turime nusiųsti pozityvų signalą Turkijai, atverkime energetikos skyrių, įkvėpkime gyvybę dėryboms ir teikime didesnę humanitarinę pagalbą pabėgėliams Turkijos pasienio regionuose ir paskatinkime pokalbius dėl Kipro problemos išsprendimo, pripažindami, kad tai yra dvišalis klausimas ir būtų primtinos pasitikėjimą skatinančios priemonės tiek iš Turkijos ir Graikijos pusės ir tikiuosi, kad pirmininkaujantį Graikiją čia galėtų būti kur kas naudingesnė sprendžiant šią problemą. Dėkoju. Uh, Jums yra pakelta melinoji kortelė. Forse. Jeffrey, ar jūs e, sutiktumėt su šitokiu pasiūlymu? Mes iš Europos Sąjungos e, padarysime šiek tiek lankstesnį darinį, kur, pavyzdžiui, Junktinė karalystė būtų šiek tiek e, silpniau susijusi su tomis valstybėmis, kurios nori tos politinės integracijos. O Turkija prisijungtų tų pačių lygmenių, tai yra laisvai prie ES ir sukurtų dviejų greičių ES. Taigi Turkija ap, to, tam pačiam lygmenį būtų kaip ir jungtinė karalystė. Aš manau, kad e, tai, tai būtų jums primtinas pasiūlymas. Mikro. Kalbėtojas neįsijungia mikrofono. Manau, kad esate teisus. Būtent tokią formuluotę norėtų matyti žmonės mano šalyje. Nenorėčiau kalbėti apie dviejų greičių Europą, nes kalbėtume apie kurios apie šalis judančias greičiau ir mažiau. Manau, kad reikėtų kalbėti apie daugiacentrišką Europą, apie alekart Europą. Ir jungtinė karalystė galėtų likti ES centre, šerdyje, tačiau nedirbti tose sritise, kur norima didesnės integracijos. Manau, kad būtent, mm, jeigu būtų taip, Turkijai būtų daug lengviau tapti nare. Ačiū dabar GUE frakcijos vardu. Ponas Gardžė Orgijų. Ačiū. Visada kyla didelis iššūkis kalbėti po pono Van Orde, nes manau, kad jis turbūt yra didžiausias e, Turkijos šalininkas Europos parlamente. Vis dėlto manau, kad Turkijos klausimas mums turi e, rūpėti ir turi kelti nerimą. Tie konfliktai, kurie dabar vyksta Turkijoje, neturėtų priversti Turkijos visuomenės pasukti atgal. Turime matyti ir turime suprasti, kad dabar siekti, kad dabar vykstantis reformų procesas Turkijoje nesužlugdytų piliečių, ne, nesugražintų jų į, atgal į viduramžius. Mes šią šalį turime vertinti objektyviai, turime objektyviai vertinti jos įsipareigojimus. Norėčiau padėkoti pranešėjai, žinoma, e, kai ką galima tobulinti ir mes, žinoma, negalėtume uh, E, daryti spaudimo, kad būtų atidaryti kiti dėrybų skyriai 15.23.24, nes Turkija negyvendina savo pasirašyto protokolo dėl Kipro ir nepripažįsta Kipro suverenių teisių. Ir būtent galios rodimas atvedė Turkiją į Kiprą. Mes sveikiname tai, kad vėl pradedamos dėrybos dėl, dėl Kipro. Mes tikrai suprantame padėtį, nes ir mums yra tekę gyventi okupacijoje. Labai tikimės, kad ES parodys solidarumą ir pasiūlys tokį sprendimą tai e, dviejų bendruomenių E, šaliai. Manau, kad tas sprendimas suteiks galimybę žmonėms gyventi nepadalintoje ir demilitarizuotoje saloje. E, mes neturime leisti, kad vyktų tiesioginė priekyba su okupuota salos dalimi. Yra pasirašyta rezoliucija 550 dėl uosto e, turime užkirsti kelią neteisėtam salos kolonizavimui. Būtent to mes reikalaujame. Ačiū. Dabar FD frakcijos vardu ponas Salafrankos. Ačiū. Pirmininkė. Ir aš mm, norėčiau paremti Omen Reuten pranešimą, tai yra ankstesnių pranešimų tasa, jame yra apžvelgiama dabartinė padėtis Turkijoje. Pranešimas yra išsamus, Jis pratėse tai, kas buvo sakoma ankstesniuose pranešimuose. Akivaizdu, kad Turkija yra labai svarbi artimų rytų šalis, tačiau jai dar labai toli iki Europos standartų ir vertybių. Kaip teisingai pastebi pranešėja savo pranešime, padėtis Turkijoje kelia susirūpinimą. Ten yra nemažai skandalų, korupcijos kyla problemų dėl e, pagrindinių teisių ir dėl valdžių atskirimo. Naujausias pavyzdys yra interneto cenzūra ir naujų įgaliojimų suteikimas slaptosioms tarnyboms. Turkija nėra pasirašiusi tam tikrų tarptautinių susitarimų pavyzdžiui, su jungtinėmis tautomis. Taip pat jau aštuonius metus Turkija netaiko asociacijos su ES susitarimo. Ir taip pat vis dar išlieka kasus peli. Grėsmė prieš Graikiją yra pažeidinėjami mūsų teritoriniai vandenys ir neatsižvelgiama į valstybių narių teisės. Visos to šios detalės kalba pačios už save. Ir norėčiau paminėti, kad 2013 metais e, Europos Sąjunga e, Turkijai suteikė e, paramos stojimui už 900 milijonų eurų. E, manau, kad užuot rėmę Turkiją mes turėtume atsigręžti į Europos piliečių problemas diplomatinė retorika dažnai būna per daug švelni ir dėl e, jos gali būti atitolinti tam tikri dalykai, tačiau neužkirsime jiems kelio. Ačiū, noriu paprašyti kalbėtojų laikytis jiems skirto kalbėjimo laiko. Dabar ponas Lysek, ne, pirmininkė atsiprašo, ponė Stasen neprisijungusių narių vardu. Ačiū, pirmininkė pirmininkė. Kaip visada, pažangos, Turkijos pažangos ataskaita yra tam tikras tarpinis dalykas. Akivaizdu, kad Turkija niekada netaps ES narė, ji neturėtų ją tapti. E, šiuo metu padėtis e, Erdogano valdomoje valstybėje tikrai prasta. Pažvelkime į policijos veiksmus, į tą skandalą, dėl kurio nukentėjo įstatymo viršinybė, prisiminkime griežtų saviraškos laisvės apribojimus. Šiame kontekste neverta komisijai ir parlamentui ir toliau naiviai tikėtis patobul, pagerėjimo, padėties pagerėjimo. Manau, kad stojimo dėrybos turi būti sustabdytos. Bet kyla klausimas, kodėl komisija netlieka savo pareigų, kodėl komisijai nerūpi niekas, kas kliudo jos labai branginamam Turkijos projektui. Mes ir toliau kartosime, uh, E, savo žodžius, kol būsime išgirsti. E, Turkijos islamo valstybė niekada netaps ES nare ir Olandai, kurie galvoja taip pat kaip aš, balsuos už mano partiją gegužės 25 dieną. Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Lyzek, pusantros minutės. Pani Przewodnicząca, Panie Ministrze, Panie Komisarzu. Ačiū, e, ponė pirmininkė, pas ministrė, komisijos narė. Aš kalbu šiuo atveju kaip europietis ir kaip Lenkijos pilietis. Kodėl aš paminėjau, kad aš esu Lenkas? Šiais metais Lenkija ir Turkija mini būtent 600 metų jubiliejų, kai buvo e, atkurti, e, sukurti diplomatiniai santykiai tarp šių dviejų šalių. Lenkijos ir Turkijos diplomatiniai santykiai visada buvo labai geri. E, Turkija E, buvo vienintelė šalis, kuri e, atsisakė pripažinti 18 amžiuje Lenkijos padalyjimą ir taip pat e, rėmė mus kovoje su naciais. Taigi būtent mes turime tos pačius rūpešius ir ta, ta, tas pačius įsivaizdavimus. Tačiau, kol Turkija ne, nesims svarbių veiksmų, siekdama gyveninti reikalavimų keliamų kandidatai valstybei, kaip ir, e, kaip ir kiekviena šalis kandidatė e, būtent privalo įgyvendinti Kopenhagos kriterijus, turi pripažinti e, Europos vertybės, demokratiją, teisų viršinybę ir vienodas teisės. Tai taip pat turi imtis ryštingų priemonių, kovodama su korupcija. Taip pat Turkija turi imtis visų svarbių reformų, kad paskatintų stojimo procesą, ypač teisingumo sistemos reformą. Ačiū. Pone Solitas, minutėms. Ačiū pirmininkė. Aš irgi pritariu kitiems, kurie paminėjo jaunuolio atmintį, kuris žuvo, tiesiog ėjo nusipirkti duonos ir nukentėjo e, Gezi parke, kuomet vyko demonstracija jam 15 metų Ir tas protestas, kaip sakė Amnesty International, rodo, kad yra nuolatos pažeidinėjimos žmogaus teisės. Turkija yra valstybė, kur demokratija susiduria su problemomis, yra vyriausybės kišimosi, korupcijos ir pilietinės organizacijos yra persekėjimos. Praeitą mėnesį buvo areštuoti žmonės tik dėl to, kad dalyvauja viešo sektoriaus profsąjungos veikloje ir Tarptautinė profsąjungų organizacija pasmerkė šiuos įstatymus. Taip pat pritariu kitiems, kurie yra susirūpinę dėl pasiūlymų blokuoti YouTube ir Facebook tinklapius. Tai yra didžiulis žodžio laisvės pažeidimas valstybėje. Taip pat naujasis įstatymas dėl teisėjų pro prokurorų irgi aiškiai nėra apibrėžiamos valdžios teisės ir tiesiog vyriausybė gali kontroliuoti prokuratūros veiklą ir tikrai Turkija galėtų pasirodyti kur kas geriau. Ačiū. Ponas Daf, pusantros minutės. Pirmininkė. Turkijos valstybės krizė auga ne vien dėl to, kad dabar atsiveria didžiulė praraja tarp premjero Erdogano ir pono Guleno. Ir aš manau, kad turime pripažinti, kad parlamento pranešimas turėtų daryti nuorodą į šį aspektą, į šį krizės elementą. Ponas Fiulė kalba apie tai, kad yra rimtai susirūpinęs, tačiau aš turiu uh, apgalestaudamas pasakyti, kad mano manimu tas susirūpinimas dabar yra toks didžiulis, kad Turkija jau nebevykdo tinkamai, pakankamai Kopenhagos kriterijų. Netenkina tų kriterijų. Ir rudenį naujoji komisija ir naujasis parlamentas privalės pasvarstyti ar užsitęsusios ir nuvilenčios stojimo dėrybos yra reikalingos ir racionalios. Ir turės taip pat pamastyti apie tai, ar nebūtų įmanoma siekti kokios tai alternatyvos narystiai. Nes visapusiška narystė būtų tinkamesnis susitarimas. Nebūtų tinkamesnis susitarimas Turkijai ir Europos Sąjungai. Ačiū. Grazie. Onorevole Belder, un minuto. Ačiū. Ponas Belderis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. 2007 metais balandžio 17 diena iš tikrųjų buvo juoda diena protestuotojams, nes tuo metu penki jauni turkai viename Turkijos mieste nužudė penkis krikščionis. Ši, tai yra nedidelė krikščionė bendruomenė, protestantų bendruomenė ir šokiruota buvo apskritai krikščionė bendruomenė. Ir tik tai praėjusią savaitę buvo priimtos naujos taisyklės. Tai būtent tai priimtas teismo sprendimas, pagal, pagal kurį šitie jauni žudikai buvo paleisti į laisvę. Tai įsivaizduojate, kaip buvo šokiruota krikščionė bendruomenė. Iš tie nusikaltėliai teis, teismo bylos nagrinėjimo metu jie atvirai grasino krikščionėms, protestantams ir jie dabar yra paleisti į laisvę. Taigi protestantai Turkijoje būkštovė dėl savo gyvybės. Protestantai parašė atvirą laišką, e, būtent išreikšdami savo, baimę, savo baimę. Taigi, kur yra teisės viršinybė Turkijoje? Taigi, ponia komisijos nariai, mes turime reikalauti, kad Turkijoje teisingumas būtų gyvendintas. Aš manau, kad e, iš esmės tai yra dvigubi standartai tiems žmonėms, e, kurie nužudo kitus žmonės. Apskritai žudikams yra skiriamos didžiulės bausmės, o štai krikščionių žudikams nėra skirta praktiškai jokių bausmių. Mes matome, kad e, nuolat pabrėžiamas islamas, islamo viršenybė Turkijos žiniasklaidoje. Tai nepriimtina tokioje šalyje, kuri nori stoti į Europos Sąjungą. Ir mes neturime tylėti. Pane Štatlerį, jums vieną minutę. Aš pritašiau ponai Belderiui. E, kai kurie prisiminė e, poną tai, nužudytai e, Bermaną Elkiną. Aš e, e, pana Eskeną norėčiau prisiminti. Jis tai buvo vienas iš tų žmonių, kuriuos minėjo ponas Belderis. Jie, jis buvo ilgus, ilgas valandas kankinamas ir galiausiai buvo jam perpėto gerklė šitam krikščioniui. Ir e, žudikai buvo palesti į laisvę. Tai yra ta Turkija, kuri nori stoti į Europos Sąjungą. Na, sveikiname. Iki tai ko prieėjome. Tai yra ta pati Turkija, kurioje kurie praktiškai vyksta viskas, kas yra nepriimtina. Situacija blogėja. E, tas teisingumo įstatymas, šita interneto tam tikrų programų uždraudimas. Taigi viskas yra leidžiama. Jeigu tai vyktų Rusijoje, tada protestuotų praktiškai visa Europos Sąjunga. O dabar Turkijoje. Turkijoje gali vykti bet kas, nes mes užmerkime akis prieš įvykius Turkijoje, Nes mes turime savo ekonominius interesus, savo strateginius interesus ir Turkija iš esmės nepriklauso Europai, niekada nepriklausys. Ir e, iš, bet kokiu atveju Austrai referendume pasakys prieš Turkijos stojimą. Ačiū. E, Panas Milan Mod, pusantros minutės. Taigi, Omenroitin, ponia Omenroitin, sveikinu parengus tikrai subalansuotą puikų pranešimą dėl stojimo proceso. Iš esmės, e, e, šitas stojimo procesas priverčia Turkiją imtis tam tikrų reformų ir neleidžia žengti atgal, taip būtent kalbant apie teismų nepriklausomumą, teismų, teismų sistemos įtvirtinimą, e, kitas reformas, teisės viršinybė, teisingumo demokratija. Tai, tai žino ir Turkijos e, vyriausybė, bet e, matome, kokie procesai vyksta. Panios Omenroitin pranešime kalbama apie tai ir aš manau, kad jūs, ministra, taip pat sutinkate su tuo, kad 23-24 tarybos skyriai turėtų būti kuo greičiau užbaigti. Be to aš sveikinu readmisijos susitarimą, kuris buvo sudarytas su, su Turkija. Turkija vien tik dėl geografinės padėties atlieka svarbų vaidmenį, kalbant apie migracijos rautus į Europos Sąjungą, apie jų sustabdymą. Aš manau, kad Turkija būtent turėtų bendradarbiauti šio klausimu su Europos Sąjunga daug glaudžiau bendradarbiauti. Šiuo metu mes matome, kad, šiame, kad regione tiek rytuose, tiek, tiek pietuose, matome, vyksta tam tikri neprognozuojami įvykiai čia. Žiūrėkime, kas vyksta ir Ukrainoje. Ir Turkija iš tiesų turėtų, galėtų būti strateginė partnerė, kalbant apie kaiminysės politiką. Ačiū. Pane Kopa. Ačiū, padė pirmininkė. Ir kaip mes kalbame apie Turkijos e, būsimą ateitį Europos Sąjungoje, 15 metų berniukas mirė Stambulo ligoninėje. Jisai buvo nužudytas aš, ašarinių dujų kulka Gezi parke. Jis e, praleido 269 dienas komoje. Tai buvo vienas iš aukų Gezio, Gezio parke, už kurių žūti tikrai nebus nubūstas niekas. Iš tikrųjų, žinoma, kas buvo tie nusikaltimai įvykdytojai, bet jie bus nenubausti. Mes e, reikalaujame iš esmės atskaitomybės, demokratijos, teisingumo, bet jokio atsakymo į mūsų prašymus. Pon, panas mm, Erdoganas dabar yra įtariamas korupcija nes mes matome, kad dabartinė situacija iš tiesų sudėtingėja ir šita tragiška berniuko mirtis kaip būtent e, skatina prašyti daugiau demokratijos Turkijoje ir kad būtų sumažėta policijos prievarta ne tik tai Turkijoje, bet ir Europos Sąjungoje. Taip. Ačiū dabar dar matografas. Ačiū. Geografiniu požiūriu Turkija, Turkijos 97 procentai teritorijos yra Azijoje, tačiau Turkijos vyriausybės e, požiūris į nesutikimą šimtų procentų Turkija perkelia į artimuosius rytus. Kaip ir Kuboje yra priimtas įstatymas e, apriboti interneto laisvę. Teisingumo ministras turi įgaliojimus e, paskirti ir atleisti teisėjus. Šiuo metu 40 žurnalistų yra kalinami Turkijos kalėjimuose komisija, komisijos narys arogantiškai teigia, kad kalbėjosi apie tai su turkais, tačiau akivaizdu, kad Turkija nekreipė jokio dėmesio į komisiją. Turkijoje yra ribojama žiniasklaida, pilietinė visuomenė ir teismų sistema. Tai yra nepriimtina modernio visuomenėje. Paprastai tariant, Turkija ne nesivadovauja vakarietiškomis vertybėmis. Turkija yra per didelė, per skurdi, per daug autoritariška, kad kada nors galėtų tapti ES nare. Ir tikrai tiesiog mane tai slegia, kad Europos partijos pasisako už Turkijos stojimą ES. Manau, kad jos turėtų dar kartą pamastyti. Grazie, onorevole Stojanov. Un min... Dėkoju dabar, ponas Stojanov, vieną minutę. Какъв напредък, колеги? Nima Turcija dar. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Norėčiau paklausti, ar Turkija pripažino Armenijos genocidą, ar penktojo amžiaus genocidą Bulgarijoje, ar sumokėjo kompensaciją pabėgėliams 1913 metais, ar išlaisvino žurnalistus, ar ratifikavo redmisijos susitarimą. O dabar mes kalbame apie pažangę, apie Turkijos pažangą. Ar Turkija Turkija policijos pajėgomis numalšino demonstrantus. Ar Turkija vis dar yra okupantė Kiprė? Taip. Tai apie kokią čia pažangą mes kalbame? Ar Turkija ką nors nuveikė tam, kad būtų užkistas kelias smurtui prieš krikščionis? dėrybos su Turkija turėtų būti nutrauktos iškart, nedelsiant, ne Turkijai Europos Sąjungoje. Grazie, honorė. Dėkoju. Dabar ponė Janaku. Ačiū, pirmininkė. Išklausiau komisijos ir pirmininkaujančios valstybės pasisakymų, klausiausi labai atidžiai. Pranešime apie Turkijos pažangą yra nemažai pastab, teigiamų pastabų apie Turkiją. Tačiau daugelis tų dalykų dabar netitinka tikrovės. Nėra politinio stabilumo, taip pat um, kyla abejonių dėl vyriausybės etikos ir tos problemos, kurios kilo Gezi parke, mirtis, žurnalistų kalinimas, apskritai teismų sistema, visi šie dalykai yra kvestionuojami. Tarkime, kad e, tai nulėmė tam tikros problemos, tam tikri neramumai, tačiau yra tam tikrų dalykų, dėl kurių, kurių kalta tik vyriausybė. Pavyzdžiui, visų ES valstybių narių pripažinimas, Ankaros protokolo pripažinimas. Turkija lik ir turėtų to siekti. E, žmonės mano, kad Turkija nori būti ES nare, tačiau aš iš tikrųjų nemanau, kad to siekiama. Turkija Europos Sąjunga nori įstoti tokia, kokia yra dabar, nieko nekeisdama. Tai yra didelis, pol, didelė politinė problema ir ją reikės spręsti politinėmis priemonėmis. Žinoma, pastangos priartėti prie ES padeda Turkijai bent paviršutiniškai gerinti situaciją, tačiau esminiai klausimai išlieka, ar Turkija tikrai nori būti ES narė ir ką nors daro, kad to pasiektų. Ačiū. Dabar pono Sofokleus, viena minutė. Ačiū. Turkija ir toliau sodina į kalėjimus žurnalistus, žiniasklaidos atstovus. Turkija bando užčiaupti žiniasklaidą ir taiko represijas gatvėse esantiems žmonėms jaunas vaikinas žuvo ir turiu pasakyti, kad Turkija yra antieuropietiška. Pagal jos vykdomą politiką ji nepaiso jungtinių tautų rezoliucijų, ji nepripažįsta Kipro Respublikos ir nebando spre, spręsti Kipro klausimo. Šis pranešimas nėra subalansuotas, jame tik užfiksuojami tam tikri įvykiai, bet nėra atsakoma į pagrindinius klausimus ir taip pat jame nėra jokių pasiūlymų, kurie padėtų šią šalį padaryti demokratiškesnė ir ku, ku, kurie e, paremtų Turkijos žmonių lūkesčius. Mes neturėtume atidaryti 15, 23 ir 24 dėrybų skyriaus. Manau, kad atėjo laikas e, pasiūsti aišku signalą, kad ES turi savo nuomonę ir gali tą nuomonę reikšti. Ačiū dabar ponas Binefe na minutę. Tu. Ačiū ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, ponė Kurkulas, mėly kolegos. Šimtai tūkstančių piliečių Gezi parke ir kitur paskelbė, kad nėra demokratijos Turkijoje, jų laisvės buvo ir, ir teisės buvo pažeistos, nėra sambūrio teisės, žiniasklaida neturi jokių teisių. Vyriausybė kišasi į teismų darbą ir tokie teismai kaip Ergen Nekon ir Šledge Hammer labai akivaizdus yra šiuo atveju. E, Turkija vykdo neotomano politiką. Turkija bando susigražinti Otomanų imperijos buvusias teritorijas. Aš manau, kad Turkija tikrai nesuras savo vietos Europos Sąjungoje. Tikrai neįgyvendins svarbių teismų, konstitucinių reformų. Mes e, turime, aišku, siekti e, tinkamos kaiminės politikos su Kipru, Turkija ir kitomis šalimis. 230. Ευχαριστώ. Ačiū, ponas Teokaros, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisijos nary, raginate mus tikėti turkais, tačiau dabar Turkijoje vyksta visuotinis maištas. Apie tai skelbiama televizijos e, žiniuose diktoriai apsirengė. Užsirišė jaudus raiščius, taip pat vyksta judėjimas, laivų judėjimas aplink Kiprą, taigi aš turkais netikiu. Kita vertus, mm, E, mane šiek tiek pagodė tai, ką sakė komisija šiek tiek anksčiau, kad Kipras yra didžiausia kliūtis e, Turkijai kelyje į Europą. Tačiau turite suprasti, kad Kipro klausimas yra invazijos ir okupacijos klausimas, tai nėra dvišalis klausimas. Mes iš ES tikimės, kad būtų numatyti numatyta tam tikra sistema, kuri būtų grindžiama e, žmogiškomis vertybėmis ir e, principais, kaip buvo, apie kurios buvo kalbama EPP, suvažiavime Dublinė. Tačiau, kolegos iš EPP, turiu pasakyti, kad jūs siūlote tokią ES sistemą, kurią visi gali aiškinti kaip nori. Iš esmės Turkijai yra suteikiama visiška veiksmų laisvė kištis į Kipro ekonomiką. Šis um, pranešėjas, atsiprašau, šis pranešimas visiškai neturi jokio ryšio su tikrove. Ačiū, ponia Boskurtina Mintė. Tiesa, tie, kurie seka įvykius Turkijoje, pirmiausia, išgirdo apie tai, kad Turkijoje demokratijai kyla grėsmė tie, kurie yra atsakingi už karinio perversmo planus buvo nuteisti. Žinome, kad tai buvo samokslas. Įtariamieji bylose buvo išlaisvinti. Mes sveikiname tai, kad žurnalistai ir kiti, kurie buvo eilę metų sulaikyti, buvo išlaisvinti, tačiau tie, kurie buvo įtariami valstybės tarybos narių nužudimų ir krikščionių nužudimų, taip pat buvo išlaisvinti. Tai yra tik vienas pavyzdžių. Bičiuliai, draugai, keičiasi ir net sunku suprasti, kuo galima tikėti. Ir taisyklės keičiasi priklausomai nuo to, kokio, kokius laikrašius skaitai. Turkai visiškai jau nepasitikė teisinės valstybės principais ir demokratija, o tai yra ES pagrindinės vertybės. Turkija turėtų grįžti prie reformų ir imtis visų priemonių, kad atkurtų pasitikėjimą teismų nepriklausomybę ir Turkijos žmonėms sugražintų pasitikėjimą teisingumu. Dėkoju. Pusantros minutės, ponas Štyr. Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus subalansuotą pranešimą. Turkija yra labai svarbi valstybė Europos Sąjungai, ypač tokioms šalims kaip Kroatija, dėl geografinės padėties. Dėl to, kad tikimasi nauja taikos sąrangą toje pasaulio dalyje. Turkija turi suvaidinti, suvaidino konstruktyvų vaidmenį Bosnijos ir Hercegovinos konflikto metu. Tačiau dažnai girdime iš Turkijos lyderių, kad einama kita linkme. Jaučiame, kad jie nori praplėsti savo interesų interesus ir siekti Otomano imperijos e, siekių. Ponas Erdoganas kalba apie tai, kad jo rinkimai bus svarbus ir Sarajevui, ir Stambului, ir kitur. Ir taip pat e, jis teigia apie tai, kad Bosnijos prezidentas kreipėsi į jį. Atidavė jam Bosniją kaip palikimą. Mes kalbame apie demokratinę, nenorime grįžti prie Otomano imperijos. Turkija turi laikytis europinių standartų, dėl to aš ir sveikinu tai, kad Turkija yra kviečiama priderinti savo politiką prie Bosnijos ir, Hercogo, Bosnijos ir Hercegovinos atžvilgių e, prie ES politikos. Ačiū. Grazie, onorevole Grzbi, un minuto e trenta. Dėkui, ponas Gšyp, vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Turkija yra viena didžiausių ES partnerių artimuosiuose rytuose. Turkija yra NATO narė. Eilę metų Turkija bandė įstoti ES. Stojimo dėrybos vyksta ir joms vykstant daug kas keičiasi. Dėl to norėčiau šiandien pabrėžti, kad įvairiais klausimais žmogaus teisų laisvių srityje daug ką reikia nuveikti. Tačiau turime aiškiai vardinti pasiektą pažangą, ypač kalbant apie mažumas. Aš čia nekalbu vien tik tai apie kurdų mažumą, bet kalbu ir apie Irako kurdus. Tačiau turime kelti susirūpinimą dėl žodžio laisvės, dėl to, kad yra kalinami žurnalistai, kad imamasi smurto prieš opoziciją. Neišsprendų šių problemų, Turkija net negali galvoti apie galimybę įstoti į Europos Sąjungą, tas pats pasakytina ir apie Kipro problemos išsprendimą. Girdėjome šiokios tokios informacijos apie tai, kad yra bandoma apriboti galimybę naudotis internetu galbūt premjeras atsisakys tokių ketinimų. Aš manau, kad tai būtų žingsnis tinkama linkme. Manau, kad turėtumėme ir toliau vesti dialogą su Turkija, tai yra labai svarbi partnerė mums visiems, ypač esant krizės sąlygoms, ypač atsižvelgiant tai, kas vyksta dabar Ukrainoje. Ačiū. Ponas Peterli, pusantros minutės. Resnično bom obžaloval. Ačiū, panė pirmininkė. Iš tiesų, man būtų labai gaila, jeigu tai būtų paskutinis pranešimas, kurį parašytų ponia Omen Roitin apie Turkiją. Mes esam pripratę prie jos kokybiškų pranešimų ir aš norėčiau padėkoti e, kolegijai už šį subalansuotą pranešimą, kuriame e, pažymima pažanga ir e, kritikuojama tie, kritikuojami tie elementai, kurie yra tikrai kritikuotini. Na, iš esmės mm, šis dėrybų procesas su Turkija dabar vyksta e, kaip tik tai vykstant e, e, įvairiems politiniams įvykiams tiek ES, tiek, tiek Turkijoje, bet atsižvelgdami į skirtumus, kurie įvyko nuo dėrybų pradžios mes galime konstatuoti, kad dėl to pažanga yra pasiekta. Tai būtent e, padarytos reformos, kurie lemia mūsų pažangą dėrybų procese ir prioritėjant Turkiją prie ES. E, žinoma, aš manau, kad e, atitinkamas dokumentų paketas jau yra mums priimtinas. Bet yra ir tam tikrų kritikuotinų momentų, tai būtent 2013 metų E, įvykiai būtent e, rodo, kad vis dėlto Europos, e, Europos žmogaus teisų konvencija buvo pažeista atitinkamais atvejais. Na, vizų režimo supaprastinimas yra jau siekinas tikslas, bet yra atitinkami elementai, pavyzdžiui, teisėkuroje, kur, pavyzdžiui, yra per daug einama į griežtinimo pusę, pavyzdžiui, kas yra špionažas ir taip toliau. Ačiū. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Vieną minutę atitinkamiems e, kolegams. Ačiū, e, ponė Korhola. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mes ką tik sužinojome, kad 15 metais berniukas Elvanas mirė ilgą laiką išbuvęs komoje. Jisai jį pataikė mm, ašarinių dujų kolka ir dabar jisai mirė. Ir mes matome iš komisijos ataskaitos, kad e, vis dėlto gės demonstracijos tai buvo tik tai tarpinis e, etapas būtent į tą situaciją, kuri dabar yra Turkijoje. Ponas e, Erdoganas dabar turi atsakyti kai kurių savo pažadų, įsipareigojimų, jis dabar yra spaudžiamas į kampą. Aš e, jau anksčiau buvau patekusi raštą dėl, e, dėl Turkijos vyriausybės piknaudžiavimo valdžia, bet jokios reakcijos nesulaukiau. Ačiū. Panas Danžanas. Pone pirmininkė, aš manau, kad šiandieninės diskusijos yra šiek tiek surrealistiškos. Nes čia yra apsimetėlių vakarėlis. Mes neigiamai vertiname padėtį Turkijoje ir politinę, ir teismų situaciją, ir švietimo taip pat mažumų, religinių mažumų situacija, viskas yra neigiama. Tačiau ką mes siūlome, ką siūlo komisija ir taip pat, kas siūloma pranešime, būtent atverti naujus dėrybinius skyrius. Tai yra iliuzija. Lyg manome, kad atverdami dėrybinius skyrius galėsime daryti įtaką situacijai Turkijoje. Tai yra reikalingas kur kas griežtesnis politinis dialogas su Turkija. Turkija yra didelė partnerė, tačiau uh, jeigu atversime įvairius dėrybinius skyrius, nežinau, ar tai pagerins situaciją Turkijoje. 23 straipsnis. Turkai reikalauja, kad atvertumėm dėrybos dėl šio straipsnio, tačiau atsiprašau, parlamentas nebuvo išrinktas turkų ir turkų naudai. Mes buvome išrinkti valstybių narių, piliečių ir turime tarnauti jų interesams. Dėkoju. Grazie, onorevole Liubčeva. Ačiū, ponia Lučeva обхващащ очакванията на Европейския съюз от... Aptarėme pranešimą, kuriame kalbama apie tai, kad ES turi atitinkamų lūkesčių Turkijos atžvilgių. Aš norėčiau pabrėžti, kad jeigu Briuselėje turkai nori, pareiškia, kad nori griežti, siekti geresnių kaiminių santykių, mes taip pat negalime nesižvelgti į valstybių teisę į suverenitetą. Turkija turi laikyti savo įsipareigojimų, numatytų tarptautinėse sutartyse, tai yra labai svarbu, nes Turkija ir toliau nesilaiko įsipareigojimų Bulgarijos atžvilgių, taip pat Ankaros protokolo Nepriklausomai nuo Europos parlamento rezoliucijos, kuri buvo patvirtinta 2008 metais, pažangos nematome. Ir tokia yra Turkijos politika, o Europos parlamentas turėtų ginti Europos piliečių teisės. Ačiū. Honorevole Picula. Ačiū. Kolega Picula. Ačiū, panė pirmininkė. Europos Sąjunga turi e, laikyti savo principo ir turėtų tęsti dėrybas su Turkija, nesvarbu kiek jas tęstusi. Na, situacija, su kuria susidurėme dėrybose, iš esmės e, yra teisinga ir visiems primtina, nes visoms valstybėms teikiamas to, tokios pačios sąlygos. Jau devynerius metus e, vyksta dėrybos, o rezultatai tikrai menki. Tie, tai, ir tai nepatenkina nei europiečių, nei turkų. Mes turėtume pirmiausia atkreipti dėmesį tos aspektus, kurie, kurie suinteresuoti abi e, šalis. Tai e, prekyba, e, energijos tiekimo saugumas ir kitaip. Dar kitas dalykas, tai yra e, Sirijos e, pabėgėliai Turkijoje. Tai taip pat Turkija turėtų sulaukti mūsų paramos šiuo atveju, spręsdama pabėgėlių klausimą. Kitas dalykas, tai yra, atsižvelgdami į Kipro klausimą, mes turėtume e, išvengti Kipro turkų izolacijos bei palengvinti vizų režimą. Ačiū. Pone Papadopolo. Ačiū ponė pirmininkė. Galbūt jūs norėtumėt pagražinti tą Turkijos vaidmenį, tačiau tur, situacija Turkijoje kalba pati už save. Skandalai, žmogus teisų pažydinėjimas, Kopenhagos kriterijų netitikimas. Taigi, tame, šiame pranešime e, e, e, yra visą tai aprašyta. Iš esmės, čia kalbama ne apie sankcijas, bet čia skatinama dėrėtis dėl kitų skyrių, nors Turkija negyveno Ankaros protokolo, nepasirašė UNCLOS sutarties ir nesustabdė Kipro okupacijos. Taigi mes nustumėme į šalį Turkijos keliamą grėsmę Kiprui. Ir nekreipiam dėmesį į tą faktą, kad e, Turkijos laivai plaukioja Kipro teritoriniuose vandenyse. Ir į, užuot e, įgyveninę 550 rezoliuciją, turkai toliau pažeidinėja žmogaus teisės ir kelia grėsmę Kipro Respublikai. Turkija pažeidžia tarptautinę teisę komisijos narį Fiulę ir ji už tai lieka nenubausta. Aš manau, kad e, Turkijos veiksmai yra įžeidimas mūsų teisynui ir mūsų principams. Deja, Europos Sąjunga uh, siunčia dovanas Turkijai, o ne baudžia ją. Aš to nesuprantu. Ačiū. Ačiū, ponė pirminkė. Norėčiau pabrėžti, kad kad nėra išspręstas kurdų klausimas. Aš nemanau, kad Turkija galės įstoti, jeigu nebus rastas demokratinis e, kurdų konflikto sprendimas. Mes turime siek, paraginti siekti, Turkiją siekti taikos proceso ir e, kad vyktų dialogas tarp vyriausybės ir PKK. PPK turi atsisakyti ginklų ir siekti konflikto sprendimo taikomis, taikiomis priemonėmis turi būti gyvendintos štai kokios reformos dėl teisės mokytis gimtają kalbą visoms e, etinėms mažumoms Turkijoje. Taip pat turi būti pripažintas, e, pripažinta kurdų tapatybė ir kitų mažumų tapatybė konstitucijoje. Ir taip pat turėtų būti panaikinta rinkimų viršutinė riba. Čini mi se da će se još neko vrijeme... Ačiū, ponia Tomašič. Diskusijos apie Turkijos vietą Europos Sąjungoje dar truks ilgai, tačiau manau, kad ES ir Turkija ir toliau turi bendradarbiauti. E, mes su Turkija turime išorės sieną, taip pat tai yra NATO sąjungininkė ir daugelis e, turkų kilmės žmonių naudojasi ES teikiama nauda. Tačiau aš norėčiau paminėti kitą aspektą. ES ir Turkijos santykiai abiems pusėms reiškia tam tikrą atsakomybę. Paminėsiu tik vieną atsakomybės rūšį. Turiu kalbu apie narkotikų kontrabandą, e, ypač heroino vežimą iš Afganistano. Turkija yra e, tame maršrute ir Nors yra dedamos milžiniškas pastangos, jų nepakanka, reikia tas pastangas stiprinti, mes turime neutralizuoti šį narkotikų gabenimo maršrutą, tai turi būti mūsų kovos narkotikais dalis. Grazie, e, Sigur. Dėkoju. Baigėme spontaniškų pasisakymų procedūrą, suteiksiu žodį komisijos nariui Fiule. Ačiū, pirmininkė gerbėmiai parlamento nariai, pirmininkaujančios valstybės atstovai. Dėl Turkijos aš visada būnu parengęs e, gerų baigiamųjų pastabų, tačiau niekada jomis nepasinaudoju, nes diskusijos mane visada priverčia pagalvoti, kaip geriausiai sureaguoti į tokį platų nuomonių spektrą. dabar e, šios kadencijos parlamente paskutinį kartą komentuosiu pranešimą dėl Turkijos. Todėl norėčiau pateikti tris asmeninio pobūdžio pastabas. Pirma. Yra tik vienas būdas tapti ES valstybę nare Tai yra įgyvendinti visus stojimo proceso skyrius. Ir nėra jokių leidžiančių nukrypti nuostatų nuo pagrindinių laisvių, įstatymų viršenybės, atskaitomybės, valdžių atskirimo principo. Nėra jokių pereinamųjų laikotarpių ir nėra jokių sutrumpintų uh, maršrutų, kurie leistų ignoruoti tą vertybėmis grindžiamą procesą. Sąlygos, taikomos sąlygos yra mūsų pagrindinė priemonė. Aš visada tikėjausi, kad šis parlamentas iškels teisingą klausimą ir padės man rasti teisingą atsakymą. Bet jūs nepadėsite man ir nepadėsite mano pasiekėjui, jeigu ir toliau kartosite, kad turime viena vertus daugiau reikalauti, bet kita vertus būti griežtesni dėl naujų dėrybinių skyrių atidarimo. Mes kalbame apie stojimo dėrybės, apie dėrybinių skyrių atidarimą Ir būtent apie juos galėčiau, kalbėdamas apie juos galėčiau atsakyti į svarbiausią klausimą. Aš tą klausimą girdėjau porą kartų, bet ne šiandien. Tai yra, ar mes norime, kad ES ir toliau būtų pavyzdžių Turkijos reformoms? Toks yra klausimas. Antra. nėra jokio kito būdo, kaip e, išspręsti Kipro klausimą. Vienintelis būdas yra vadovautis tais principais, kuriais grindžiama Europos Sąjunga. Džiaugiuosi, matydamas, kad e, dalyvaujant Turkijai pavyko pasiekti pažangos. Mm, kaip tik šiandien dėrybininkai susitiko jungtinių tautų saugomoje teritorijoje. Savo diskusijas jie tęs penktadienį, kovo 14 dieną. Šiandien jie patvirtino, kad vadovų susitikimas vyks 2014 m. kovo 31 dieną. Ir norėčiau paminėti dar trečią elementą tas vaikinas, penkiolikmetis vaikinas, daugelis iš jūsų kalbėjote, šiandien mirė. Jis 269 dienas išbuvo komoje po to, kai į jį pataikė ašarinių dujų bakas, kurį paleido policija. Šis įvykis yra labai liūdnas, bet tai yra svarbus priminimas apie Turkijos žmonių lūkesčius. Aš taip pat turiu tų lūkesčių ir visada jų turėsiu. Tai bus lyg šviesa, kuri mane nukreips mano darbuose. Ačiū. Grazie, la parola al ministro. Dėkoju. Dabar norėčiau pakviesti ministrą poną Kurkulas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už labai įdomias diskusijas. Jos aiškiai, mano manimu, parodė, kad labai svarbu ir toliau raginti ekonominės ir politinės reformas Turkijoje. Tai yra geriausias būdas aukti, žengti pirmin ir turime ir toliau neiškrypti iš kurso. kaip yra pabrėžima Europos parlamento sprendime, visos pusės laimės iš tuo atveju, jeigu ir toliau bus tęsiamos reformos Turkijoje, pirmininkaujantį valstybė, valstybės narės ir komisija imasi visų įmanomų pastangų. Turkija yra svarbi ES partnerė ir pažanga siekiant geresnių santykių su ES yra svarbi visiems. Žinoma, naujų dėrybinių skyrių atvėrimas nėra savaiminis tikslas. Tai yra ilgo proceso pabaiga ir Turkija puikiai žino, ką turi padaryti. Turkija kalbėjusi apie tai ir su taryba, ir su komisija, dvišalių pagrindų, su valstybėmis narėmis. Taigi, privalu, kad įvyk, pri, privalo įvykti reformos. Reformos dėl teisinės valstybės principų, pagrindinių teisių bei tarptautinių įsipareigojimų laikymosi. Plėtra yra tarp vyriausybinės procesas ir pažanga priklauso nuo Turkijos ir turime nepamiršti, kad Turkijos atveju skirių atvėrimas ir uždarimas priklauso nuo tarybos išvadų. 2006 metų gruodžio 11 dienos tarybos išvadų. Ir galiausiai norėčiau visiems priminti, kad dėrybų pagrindas priklausys nuo Turkijos galimybės ir noro eiti tolin. Ir jeigu eisime toliau tą linkmę, reformos turės būti įgyvendinamos ir turės būti priimti drąsūs politiniai sprendimai Turkijoje. Mes atidžiai seksime tuos poslinkius ir įvykius. Ir galiausiai dar norėčiau pabrėžti, kad Europos parlamentas yra labai svarbus šiame politinėme procese. Tai yra mūsų darbo pagrindas. Turkijos žmonių valia valstybių narių valia yra labai svarbi, siekiant pažangos šiame istorinėme, istorinė, istoriškai svarbiame procese santykiuose tarp ES ir Turkijos. Dėkoju, aš gavau pasiūlymą dėl rezoliucijos. Diskusijos baigiamos. Balsuosime rytoj, trečiadienį, kovo 12 dieną, 12 valandą po pietų.